Well, I... Ačiū. Jūs gal pastebėjote, kad aš pirmininkauju, kad su komiteto vicepirmininku bendrai, gal jisai paprašys žodžio vėliau. Dabar Georgos Kircos turėtų kalbėti, bet aš nematau jo salėje. Pone Maidelis yra EPP šešėlinė pranešėja. Tik dvi minutės, prašau. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Aš pavaduoju Otmar Kars, kuris yra PP šešėlinis pranešėjas dėl šito dokumento, tačiau jis turi kitokių reikalų Austrijoje ir negalėjo atvykti į šį posėdį. Tiesiog turiu paminėti jo nurodymų penkis aspektus. Pirmiausia, Kars pritarė e, RSP bendram tikslui O pagrindinis yra, tai yra reformų, parama remomom, reformos visose valstybėse narėse, taip pat e, investicijų sutelkimas ir taip pat e, fiskalinės politikos priemonės, be to kaštų trikampio išryškinimas, turint omenyje Europos semestro rekomendacijas. 53 procentai valstybėms skirtų rekomendacijų nuo 12 iki 17 metų buvo tik įgyvendinama ir geresnis įgyvendinamas galėtų atnešti apčiuopiamų rezultatų dėl daugiametės finansinės programos. Iš tikrųjų reikia suprasti, kad ta programa yra investicija į ateitį ir ji tikrai užtikrins pakankamai didelę gražą labai svarbu gilinti ekonominę ir pinigų sąjungą ir į šį darbą įdėti kuo daugiau pastangų. Taip pat e, kolega džiaugiasi, kad darybinė komanda bendradarbiauja su komisija ir kartu bando kurti pasiūlymą dėl konkurencingumo stiprinimo pasiūlymo Tačiau labai svarbu, kad taryboje būtų vienodai traktuojamos visos šalys. Mes nenorėtume, kad būtų perrašomi tam tikri pasiūlymų straipsniai, tačiau kad būtų ieškoma paties geriausio sprendimo visiems ES piliečiams. To mes jau reikalavome praėjusioje kadencijoje. Be to, Kars pritarė kad reikėtų numatyti konkrečių galimybių teikti uh, techninę pagalbą ne eurozonos valstybėms, kaip jau buvo numatyta Junkerio komisijos planuose. Taip pat kolega sako, kad parama reformoms turėtų būti subalansuota ir tas siūlomas raktas arba sistema turi būti labai gerai apgalvota. Taip pat Kars mano, kad šita priemonė turėtų būti derinama su ekonominės valdysenos peržiūra. Ir ji atsispindi komisijos naujausime komunikate. Tačiau kolega Karlos nemano, kad šioje srityje reikia imtis atskiros ekonominės peržiūros tiesiog reikėtų, kad šitie du aspektai papildytų vienas kitą bet neprieštarautų viens kitam. Kolega dėkoja už bendradarbiavimą su kitais šešėliniais pranešėjais ir tikisi taip pat bendradarbiavimo ateinančiais mėnesiais ir vėlesnių laikotarpių. Jūs kalbėjote šiek tiek trumpiau, negu buvo numatyta. SND vardu turėtų kalbėti šešėlinis pranešėjas, atrodo, kad jo nėra. Biudžeto komiteto šešėlinis pranešėjas Luigi Garikano. Pirmadienis nelabai gera diena bendriems posėdžiams. ID taip pat neturime atstovo, taigi pakankamai daug šešėlinių pranešėjų nėra. Žaliųjų šešėlinis pranešėjas Beslager. Aš taip pat pavaduoju Ekon šešėlinį pranešėją. Iš tikrųjų labai malonu, kad vyksta diskusijos šiuo klausimu. Iš tikrųjų nėra kokio nors teisinio pagrindo sutelkti dėmesį į šio pasiūlymo turinį. Tiesiog e, mums abejonių kelia štai kas. Kai kalbame apie lankstumą, ko gero turėtume paminėti štai šiuos tris dalykus. Pirmiausia, valdysena. Šiame pasiūlyme yra galbūt ne visiškai teisingai suformuluojamos ambicijos, kad tiesiog būtų strategiškai pažvelgiama į visą pasiūlymą ir atsižvelgiant į valstybių narių interesus. Ir šitie pinigai yra siūlomi, e, siūlomus juos iškelti iš atitinkamos biudžeto antraštinės dalies ir paskirstyti į dvi skirtas eilutes. Tačiau mm, atrodo, kad čia gali būti nepakankamai skaidrumo ir parlamentas turi pagalvoti, ar reikėtų perkelti šitas lėšas iš tos atrašinės dalies ir perskirstyti jas. Dėl sumos suma vėl yra mažinama pradedant nuo 25 milijardų pirminio pasiūlymo, vėlesnėme pasiūlyme yra sakoma, kad šita fiskalinė priemonė nebus tokia veiksminga, todėl kyla klausimas, kodėl mes turėtume pritarti tokiam siūlymui, jeigu mes neižvelgime ekonominės naudos. Trečias klausimas - lankstumas. Aš esu patenkintas, kad kokia. I... Uh, kad tiesiog tekstas subalansuotas, buvo atsakyta tam tikrų prieštaringų dalykų, nes jeigu manome, kad pinigai turi būti gražinami toms valstybėms, iš kurių jie yra atėję, tai tiesiog nėra e, prasmės tokį fondą arba tokią priemonę kurti. Kitas dalykas e, - santykis su sanglodos fondų lėšomis, fondų, kurių lėšos įskiriamos tik tai tam tikroms valstybėms, kurių uh, e, BVP pajamos yra iki tam tikro procento. Ir todėl galvojant apie visą šito pasiūlymo paketą, reikėtų pagalvoti, kodėl tokia dalis yra numatyta toms tikslinėms valstybėms iš sanglaudos regionų. Dėl, čia buvo pasiūlymai dėl turinio, dėl abejonių, o tarybai mūsų manimų reikėtų ir perduoti mūsų pabejonės darybų metu. ICR šešėlinis pranešėjas taip pat netvykęs tačiau kitas galės pasakyti. Tai yra Roberts Zylė, jis tikrai yra salėje. So now even more relaxed GUE shadows, if present. Toliau kalbės GUE šešėlis pranešėjas, jeigu jis yra, nes ponas Zylės taip pat nebuvo, ponas Papadimulis, prašau. And, but fortunately, my neighbor is here. Mr. Gušmao. Taip pat nėra, tačiau yra ponas Gusmao, kuris yra Ekon šešėlinis pranešėjas, mano kaiminės. Prašau. Ačiū pirmininkė, bet aš kalbėsiu portugališkai. Dėkoju. Ką galėčiau pasakyti apie tą reformų programą? Mes vis dar nesuprantame, kam ES reikalingas toks instrumentas. Mums tai iš tą klausimą niekas, niekas aiškiai dar neatsakė. Norėtume sužinoti, kaip pasinaudoti šio instrumentu. siekiant išvengti, kad nebus įgyvendintos šalims skirtos rekomendacijos. Šis instrumentas turėtų užtikrinti struktūrinių reformų įgyvendinimą. Tačiau tuo užsijima demokratinės struktūros šalyse ir toks instrumentas nebūtų reikalingas. Mums reikia valiutų sąjungai tam tikrų pajėgumų, bet jie turi, jie turi būti kitaip struktūruoti. Juos turi pateisinti ar legitimuoti ES demokratinės institucijos. Aš turiu omeny visų pirma parlamentą, taip pat ir nacionalinius parlamentus bei vyriausybės tam mums reikės tokio biudžeto projekto, kuris išlygintų makroekonominius netolygumus eurozonoje. Vis dėlto čia aš to nematau. Perskirstimas, pakank, taisyklės, kurios čia yra siūlomos ir biudžeto požiūris tikrai netitinka tų neligumų, netolygumų, kurie yra atsiradę eurozonoje. Žinoma, šioje diskusijoje mes dalyvausime ir toliau. Ir atidžiai domėsimės reformų programomis, struktūrinių reformų programomis ir žiūrėsime, kad vykdantas reformas būtų atsižvelgiama į demokratijos principus, kad to nedarytų vien tik tai komisija ir taryba bei eurogrupė. Ačiū. Dėkoju. Jūsų šalis iš tikrųjų labai daug nuveikusi šioje srityje. Na, o dabar, kaip paaiškėjo, dar yra laiko pasisakyti visiems, kurie norėtų. Gal kažkas norėtų tiesiog spontaniškai kalbėti šiuo klausimu. Keista, nesitikėjome, tačiau taip jau yra. Jeigu niekas nenori pasisakyti, a ne, štai pona Žonson nori pakalbėti, prašau. Ačiū. Aš kalbėsiu lenkiškai jums leidus. Ponos Zylės nėra, tačiau aš esu kitas šešėlinis pranešėjimas, tai galiu trumpai pasisakyti šiuo klausimu, jeigu yra laiko ir ponas pirmininkas leidžia. ECR pasisako už techninės paramos mechanizmą, tai turi būti išlaikyta visi kiti nauji instrumentai, kurie galbūt atsiras, tai juos dar reikėtų išanalizuoti. Iš anksto negalim pasakyti, kad jie yra blogi, bet reikia į juos pasižiūrėti atidžiai rimtai ir yra eurozonos šalis, yra ne eurozonos šalis, mes turėsime tada pasižiūrėti, kaip jie paveiks skirtingas šalis ir tada galėsime pateikti savo galutinę nuomonę. Mums viskas įdomu, kas susijęs su biudžetu ir dydis, ir e, skirtingi instrumentai, nauji mokesčių rinkimo būdai ir priemonės, visą tai diskutuosime labai atidžiai ir mums šios temos tikrai, kaip minėjau, yra labai įdomios. Čia Lenkijos vyriausybė tikrai disk tokių diskusijų nevengs ir stengsis kaip tik kuo intensyviau juose dalyvauti, Ateit, kalbant apie būsimą biudžetą. Mums labai svarbu, kad ES veiktų kartu ir mes stengsimės, kad toms šalims, kurios yra postkomunistinės, kurios yra pačios skurdžiausios, kad joms tektų visų šitų instrumentų kuo didesnė nauda. Nes e, būtent tose šalise ES parama yra labiausiai matoma, tose, kurios vėliausiai prie jos prisijungi. Taigi mes tikimės čia skaidrių, įdomių diskusijų ir manome, kad e, mūsų nuomonė tikrai išgirs. Taigi, kaip ir, toliau, kaip ir minėjau, toliau stebėsime visą šitą diskusiją. Ir galėsim prie jos prisidėti, paskui pasižiūrėsim, kokia yra tarybos pozicija, kokie yra pakeitimai, bet mes tikrai ieškosime būdų įsijungti į šitą diskusiją ir mus domina visa ta politika. Ačiū. Na, o dabar žodis komisijai. Pone Žeraldin Maje, reformų generalinio direktorato skyriaus vadovė. Laimė, ji atėjo į šį posėdį. Taip, sveiki, laba diena ir ačiū Jums už galimybę išsakyti savo nuomonę. Man buvo pasakyta, uh, pranešti jums, papasakoti apie tai, kur mes esam. Mes jau baigėme dirbti su Suomija, dabar dirbame su Kroatija pirmininkaujančia ir mėginame konkretizuoti vieną ar kitą e, vadinamame term sheet esantį mm, pasiūlymą. Stengiamės, kad tai taptų reali reformų paramos programa. Suomijos tekstas buvo pateiktas abiems e, pranešėjams ir susiderėtas. Jis yra gana stabilus, bet yra vienas kitas lėšų skirimo klausimas, kuris nėra iki galo išspręstas kokią dalį fondų reikėtų kur panaudoti, kur lankščiau galima būtų kažką panaudoti. Taigi dar yra keletas elementų dėl procentų, diskusinių elementų dėl procentų yra kalbama ir Kroatijos pirmininkaujant balsavimo metu turėtų būti iki galo pabaigtos diskusijos, jau net kovo pabaigoje mes tikimės jų užbaigimo ir žinoma, parlamentą įtrauksime į šitos diskusijas ir toliau. Mes labai džiaugiamės komiteto darbo ir jūsų pastangomis dirbti geriau, dirbti kartu, Jums pateikti duomenys, e, kuriuos čia ką tik matėte ekrane, yra teisingi ir labai svarbus. Tik tai iš pradžių mes nes, nesiūlėme visų instrumentų, bet dabar jau siūlome tą ir BICC instrumentą, tai yra konkurencingumo ir konvergencijos instrumentą, ir įtraukiame nacionalinį kofinansavimą, kurio anksčiau nebuvo. Taip pat yra skirimo formulė numatyta pagal ankstesnę patirtį komisijos ir skaičiuojama bus pagal gyventojų skaičių ir bendro nacionalinio pajamų kiekį tenkantį vienam gyventojui. O BICC instrumentas, kaip minėjau, naujas ir jis turėtų vadovautis strategija strateginėmis eurozonos ir eurozonos valstybių sustikimo e, gairėmis. Komisija ir toliau kontroliuos išlaidų, kel, iš, išlaidų kelius ir kaip jos yra skiriamos. Ir mūsų vaidmuo, žinoma, bus žiūrėti, kad būtų paisoma prerogatyvų ir nustatytų prioritetų. Ačiū. Dėkoju. Toliau ponas Bakaro, to paties direktorato teisės reikalų patarėjas. Prašau. Yes, maybe I, uh, since my colleague already uh, explained the, the difference. Kolegė jau paminėjo keletą skirtumų, o aš pridursiu dar vieną dalyką, kuris valdysenai yra labai svarbus. Kas dėl valdysenos, komisija yra pateikusi naujo reglamento pasiūlymą, Ir čia bus kalbama apie Eurozonos tarybą. Ir ta Eurozonos taryba turės nustatyti tos strateginius prioritetus ar orientyrus prioritetams. Juos valstybių narių atstovai turės aptarti ir tada jie bus perkelti į tą BICC instrumentą. Bet tai neturi įtakos komisijos prerogatyvams, kai kalbama apie išlaidas ir išlaidų programą. Taigi tam tikra prasme bus toksai e, riboženklis tarp eurozonos e, tarybos nustatytų prioritetų ir komisijos finansavimo prioritetų. Ačiū. Toliau ponas Garikano paprašė žodžių, sako pirmininkas, iš Renijų Atsiprašau, e, pirmininkė, kad aš e, pavėlavau, nes vyko labai svarbios diskusijos ekon komitete, jos užtruko 20 minučių ir man tikrai nepavyko ateiti laiku. Mes dėkojame pranešėjui ir remiame šito instrumento idėją, mes manome, kad reikia tokio eurozonos biudžeto ir, ir tam tikrų pajėgumų įgyvendinti tas reformas. Uh, Džiaugiamės, kad komisija taip pat man to, kad reikia išspręsti tą problemą, kad reikia, kad e, valstybės narės e, tas reformas priimtų kaip savo reformas ir, ir dėl to numatytas kofinansavimas. Na, dabar neaišku, ką darys e, taryba ir yra šiek tiek problemų su demokratiniu atskaitomumu. Parlamento kontrolė ir visų Europos demokratinių institucijų kontrolė turi būti užtikrinta, neturime perduoti jos tarybai, mums tai kelia didelį nerimą. Ir mes manome, kad finansavimas taip pat yra nepakankamas. Taigi mes ir toliau bendradarbiausime ir su pranešėjai, ir su visais kitais suinteresuotais asmenimis, ir kitų frakcijų atstovais, ir mėginsime pasiekti geresnio atskaitom, atskait, tingesnio, demokratiškesnio instrumento ir tikimės, kad jo finansavimas bus toks, koks yra reikalingas jo tikslams įgyvendinti. Ačiū, na, o dabar žodis abiems pranešėjams, jeigu jie nori e, susumuoti šios diskusijos rezultatus. Ačiū. Labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti tiems, kuriems užteko drąsos atvykti pirmadienį po pietų į šį posėdį. E, Aš pasižymėjau viską, ką jūs sakėte. Ir mes visi dabar su nekantrumu lauksime Kroatijos pasiūlymų. Gana nemažai judėjimo jau yra įvykę, komisija kažkada pateikė pasiūlymą, bet per tą laiką jau buvo ir tarybos pasiūlymus, kitas ir Dabar reikia laukti kito tarybos pasiūlymo, kurio pagrindu mes galėsime, kaip parlamentas, imtis veiksmų arba galbūt jų nereikės imtis. Bet kuriuo atveju mes galėsim siūlyti tai, ko norime. Bet kadangi reikalai, lyginant su pirminiu dokumentu, yra gana stipriai pasikeitę, tai dabar dirbti su tuo pirminiu dokumentu nėra didelės prasmės. Reikia atsižvelgti į visų kitų institucijų indėlius. Ir pradžioje dar nepasakiau gana svarbaus dalyko, nors nežinau, ar dėl to dar bus diskutuojama. Tai yra tas makroekonominė išlyga ar makroekonominės sąlygos. Lėšų skirimas yra pririštas prie Europos semestro programos. Aš čia dabar detaliai ne, neminėsiu, kokie tie yra kriterijai, tačiau dabar uh, taryba rengia kažkokį paskirstimo, kažkokią formulę ir mes esame tos nuomonės, kad nepakanka atsižvelgti tik į gyventojų skaičių, reikia atsižvelgti į kitus kriterijus. Ir kad ir kokia formulė būtų šių diskusijų rezultatas, reikia atsižvelgti ir į valstybių narių ekonominę padėtį, ir į tai, kokie, kokie yra apskritai šios programos tikslai. Na, žaliųjų išreikšta nuomonė, žinoma, nėra galutinė, tai yra dar diskusinis klausimas, pinigų perpaskirstimas tikrai pri, bus priklausomas nuo įvairių kriterijų, bet e, maždaug 70 procentų įmokėtų lėšų turėtų grįžti tai pačiai valstybei. Taip yra garantuojama, kad ji labai nenukentės ir atgaus bent jau dalį tų lėšų. Jeigu mums reikia paramos reformos, reformoms programos, kuri veiktų septynis metus ir būtų aktuali 23 šalims, tai mes negalime, aišku, sauliaisti investuoti nepakankamai. Abiejose komitetuose gana daug buvo kalbama apie na, stabilumo mechanizmus, bet šita diskusija jau yra beveik baigta. Ačiū. Na, o dabar ponas Bišlado. Ačiū. Noriu padėkoti visiems šešėliniam pranešėjams ir kitam pranešėjui. Mes iš tikrųjų perėmėme šitą dokumentą ir klausėme, pirmiausia, išklausėme kitų kolegų, išklausėme ir tarybos, ir komisijos nuomonių ir mums reikia na, išlaikyti tam tikrą neutralitetą. Kokios yra pagrindinės diskusijų kryptis, kurias siūlo ar, ar APP, ar GUE, ar žalieji? Taigi mes matome, kad e, diskusijos vyks būtent tais paminėtais klausimais. Ir norėčiau tik pridurti, atsakydamas iš dalies ir kolegai iš GUE, kuris šiek tiek kvestionavo apskritai tokią galimybę turėti tokį instrumentą ir jo prasmingumą, pavyzdžiui, sakydamas, kad kaip skirsis tada sanglaudos fondų finansavimas nuo, sakykime, šito instrumento KRI finansavimo ar CRI. Tai yra galimybė atsakyti į labai staigius iššūkius. Sanglaudos programas numatytas septyneriems metams ar didesniems laikotarpiams yra gana ilgo laikotarpio. Mes čia kalbam apie irgi ne į kažkokius tai smulkius įsikišimus, į konkrečius įvykius, bet mes kalbam apie didelės reformas, ką turėtų padaryti politikai, nesitikėdami labai staigaus, labai greito rezultato. Pavyzdžiui, tai galėtų būti visu, visuot politinė švietimo reforma ar darbo rinkos perorganizavimas ir panašiai. Tokie dalykai įeitų į šitą tikslą. Bet žinoma, reikia ir kitų fondų, taip. Tai tokia būtų mano pastaba ir aš dabar labai džiaugsiuosi gavęs iš koordinatorių ir šešėlinių pranešėjų visas jų mintis raštu ir mes tikrai džiaugsimės viso proceso metu galėdami su jumis apie tai diskutuoti ir kalbėtis. Ačiū. Is...